Ponios ir ponai, tęsime posėdį. Tai dabar prašyčiau interviu salėje nebetęsti. Dar kartą prašysiu, kad interviu nebūtų atliekami salėje. Interviu galite imti koridoriuje. Šiandien mūsų tolesnėje darbo atvarkėje yra ES e, išorės veiksmų tarnybos vadovės pareiškimas dėl padėties Jemenė. Jos vardu kalbės ponas Bert Könders, Niderlandų užsienio reikalų ministras. Prašau.